da República Portuguesa. Nehmen Sie Platz. Norėčiau paprašyti susėsti, ponios ir ponai. Man tenka didžiulė garbė pristatyti jums Portugalijos prezidentą Nibalą Kavako Silvą. Pone prezidentė, sveikinu Jūs atvykusius Europos, atvykus į Europos parlamentą. Ponios ir ponai, susidarė tokia neįprasta situacija, kad dvi asmenybės, kurios prisidėjo ženkliai prie to, kad Portugalija taptų ES nare ir per pirmąjį Portugalijos narystės dešimtmetį e, daug veikia Portugalijos labui, dabar atlieka visai kitas pareigas, dirba kitose pareigose. E, ponas Kavako Silva tuomet buvo Portugalijos premjeras, o ponas Baroso buvo valstybės sekretorius, o vėliau užsienio reikalų ministras. Abu šie asmenys tuo metu, kai Portugalija integravosi Europos Sąjungą, buvo ypatingai svarbus. E, todėl aš labai džiaugiuosi, kad jūs abu dalyvaujate šiame Europos parlamente e, E, tik tai kitose, kitose postuose dabar esate. Norėčiau pasveikinti nuoširdžiai jūs, ponė prezidentė Kavako Silva ir taip pat jūs, ponė Baroso. Dabar suteiksiu žodį jums, ponė prezidentė. Prašau. Senhor Presidente do Parlamento. Gerbiamas Europos parlamento pirmininkė, Europos komisijos pirmininkė, ponios ir ponai, Europos parlamento nariai. Leiskite padėkoti Jums už mm, tai, kad mane pakvietėte, sakyti kalbą Jūsų asamblėje. Aš itin gerbiu Europos parlamentą ir jo atliekamą vaidmenį ES e, šerdyje. Kaip aš jau esu sakęs šioje institucijoje 2007 m. rugsėjo mėnesį, esu puikiai susipažinęs su Europos parlamento darbu ir jo indėliu į Europos integraciją. Aš niekada nepamiršiu e, tvirtos, bešališkos paramos, kurios susilaukiau, kai e, dirbau ministrų pirmininku. Europos parlamentas mane paremė tais mėnesiais, kai aš e, pirmą kartą vadovavau tarybai kaip Portugalijos atstovas 92 metais. Aš galiu pasidžiaugti tuo, kaip Europos parlamentas pasikeitė po Maastrichto sutarties. Lisabono sutartis ženkliai sutvirtino Europos parlamento kaip bendro teisės aktų rengėjo vaidmenį, jis dabar prilyksta tarybai. Ir uh, E, pasinaudoja jūs tokia galimybė. Europos parlamentui buvo suteiktas e, demokratinis legitimumas. Taip e, pagilėjo Europos pilietinė kultūra. Šiandien norėčiau išsakyti šiokių tokių minčių apie susidariusią padėtį. Krizę, kuri smogė e, Europai ir pačiam Europos projektui. Per pastaruosius dešimtmečius ES iškilo kaip e, išskirtinis politinis e, modelis ir mums patiems ir kitam, kitoms pasaulio dalims. Mes panaikinome sienas, sukūrėme e, žmonių, žinių, kultūros neriboto judėjimo galimybės, kalbėjome apie vieningos rinkos sukūrimą, tapome stambiausių ekonominių subjektų pasaulyje, turime vienodą valiutą, sustiprinome bendruomenės jausmą Europos Sąjungoje, vienybės jausmą. Dėja, negalime mūsų tėvų steigėjų siekių ir lūkesčių e, vertinti kaip e, toliau savaime suprantamai egzistuojančių. Europa išgyvena ekonominių sungumų, Europa išgyvena nuosmukį, nedarbas yra e, neišvengiama realybė. Tai yra didžiausias iššūkis šiandienai. E, Ir e, kol kas mes dar neradome veiksmingo atsako į šį iššūkį. Todėl e, dabartinėmis sąlygomis nereikėtų stebėtis, kad didėja atotrukis tarp sprendimų prieimimo Europoje ir piliečių. Lygiai prieš 28 metus, 85 metų birželio 12 dieną, Portugalija pasirašė E, sutartį dėl e, narystės ES. Tai vyko e, Lisabonos Jeronimų vienolyne. Tada mes įsipareigojome tapti visą teisę Europos bendrijų nama, nare. Europos bendrijos sustiprino demokratinius procesus Portugalijoje, ženkliai prisidėjo prie mano šalies plėtros. Ir nuo to laiko Portugalija pati taip pat labai aktyviai dalyvavo konsoliduojant Europos projektą. Portugalija įnešė į Europą savo istorinį paveldą, atlantinį dialogą, e, įnešė savo kalbą, savo kultūrą. Mes e, turime ypatingus draugiškus ryšius su Afrika, su Latino Amerika. Mūsų diasporos e, narių galime rasti visame pasaulyje. Ir tuo pat metu mes į Europos bendrijas įnešėme tarptautinę portugalų, portugališkai kalbančių valstybių lygą. Ir taip mes prisidėjome prie Europos vertybių, prie Europos darbų. Šiandien Europa itin smarkiai kenčia nuo ekonomikos krizės ir finansų sunkumų ir taip pat e, neišvengiame socialinių padarinių. Pastaraisiais metais išgyvenome itin sudėtingą laikotarpį. E, Portugalijos ekonomika patyrė didžiulių sunkumų. Nuo 2011 metų vidurio Portugalija imasi rimtų pastangų ekonominiai ir ekonominėms e, ir finansinėms koregavimo programoms įgyvendinti e, pagal tarptautinių institucijų reikalavimus. Biudžetinė padėtis vis tik nėra dar tokia gera, kokia buvo prieš keletą metų. Mes susidūrėme su tuo asimetrišku ekonominiu šoku. Mano valstybė e, dešimt e, trimestrų išgyvena jau e, ekonominius sunkumus, nuosmukį. Nedarbas siekia 17,7 procentų, jaunimo nedarbas net 42 procentus. Vis e, didesnė yra žmonių nuskurdimo rizika Portugalija. Portugalijos žmonių prašymė sumokėti didžiulę kainą. Žmonės pademonstravo e, stebėtina atsakomybės jausmą, solidarumo, abipusės pagalbos e, norą susidorojant su dramatinėmis aplinkybėmis mūsų šalyje per pasarosius metus ir mėnesius. Pirmininkė, ponios ir ponai, ši krizė parodė, kokiu mastu ES valstybės narės yra priklausomos viena nuo kitos bendrai ir kokiu mastu eurozonos valstybės yra tarpusavyje susijusios. Tai yra mūsų pasiekto integracijos lygio logiški padariniai, logiška pasiekmė. Šiandien jau būtų neįmanoma atskirti vienos valstybės narės uh, E, nuo kitų ES valstybių narių ir atitinkamai juose susidariusi padėtis yra neatskiriamai e, susijęta su kitomis šalimis. Europa nebėra uždaras rinkų ir valstybių narių klubas. Turime pripažinti, kad per pastaruosius dviejus metus ES ženkliai stengiasi paremti tas e, valstybės narės, kurios išgyveno didžiulių ekonominių sunkumų. Norėjo padėti joms e, atkurti subalansuotą biudžetą, e, koordinuoti Europos ekonominės politikos įgyvenimą. Europos centrinis bankas savo ruoštų pažadėjo neribotai įsikišti į suverenių rinkų ir suverenių skolų problemų sprendimą valstybių rinkų ir valstybių skolų sprendimo problema. Ir e, čia svarbu yra pažaboti e, nepagrįstus išpolius prieš eurozoną, e, kurie kelia grėsmės jo stabilumui. ES e, pamatė ir savo silpnasias pusės. Mes nedrasiai reagavome į didžiausius iššūkius, didžiausias problemas ir tai yra mūsų pralaimėjimas. Kitas e, svarbus pralaimėjimo požymis yra nesugebėjimas sukurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą. 2012 metais eurozonos bendras vidaus produktas sumažėjo 0,6 procentais. 2013 metais prognozijas taip pat nėra geros. Nedarbas augo nuolat per pastaruosius penkerius metus 26 milijonai žmonių yra be darbo, iš jų 5,7 milijonai yra jauni žmonės. Dabar eurozona išgyvena šeštąjį e, BVP e, mažėjimo trimestrą. Ir per jau aštuntąjį trimestrą e, mažėja investicijos. Ir e, matome, kad panašias tendencijas, tarp kitko, išgyvena ne tik ES, bet ir Junktinės Amerikos valstijos bei Japonija. Per daug ilgai mes viską, visą dėmesį buvome sutelkę į biudžetinę drausmę ir e, viešosios apskaitos disbalanso panaikinimą, sureguliavimą. Ir e, matėme, kad konkurencingumas nukentėjo dėl mūsų nesugebėjimo atkurti ekonomikos augimą ir užimtumą. Valstybių narių įmonė susiduria su nepaprastai sunkiomis finansinėmis sąlygomis, dėl to sumažėjo pasitikėjimo mastas, sumažėjo investicijos. Portugalija buvo priversta imtis biudžeto deficito koregavimo priemonių, buvo mažinamos viešosios išlaidos, dėl to tik padidėjo bedarbių skaičius ir um, susilaukime sunkių socialinių padarinių. Tos valstybės, kurios įgyvendino programas uh, valstybės deficitui panaikinti ar sumažinti, uh, E, turėjo priimti biudžeto išlaidų mažinimo politiką. Dėl to prasidėjo e, nuosmukis viso Europos Sąjungoje, kuris ir dabar dar tebesitėse. E, ši padėtis labai prieštarauja kitų pasaulyje svarbių ekonominių blokų taikomai ekspansionistiniai politikai. Vis tik reikia pasakyti, kad ir Europos komisija, ir jūsų parlamentas buvo e, nekarta įspėję, kad reikia siekti ekonomikos augimo ir kurti darbo vietas. Tačiau vis tik e, daugiausia dėmesio buvo skiriama biudžeto deficito koregavimui. 2011 m. gruodžio mėnesį Europos komisijos pirmininkas, kalbėdamas šią parlame, parlamente pasakė, cituoju, mes negalime kurti ekonominės sąjungos tik biudžetinės drausmės ir sankcijų pagrindų. Mums reikia Europos, kurioje būtų užtikrintas ekonomikos augimas ir užimtumas. Labai daug kartų mes girdėjome šiame parlamente sakant atstovus iš visų frakcijų, visų politinių partijų, skaitant ir jūsų gerbiamas pirmininkė politinė partija, kad reikia sutelkti dėmesį ne tik į e, biudžetinę drausmę. Valstybės narės vis tik dvėjojo, atsirado e, politinis sąstingis ir buvo išvaistyta per daug laiko. Per daug laiko bandant išspręsti finansinės ir ekonominės problemas kai kuriuose valstybėse narėse, dėl to nukentėjo ekonomikos augimas ir darbo vietų sumažėjo. Tos valstybės, kurios dabar išgyvena griežtas, kurios dabar taiko griežtas e, biudžeto deficito koregavimo programas, e, būtų e, pasiekusios kur kas daugiau, jeigu jau anksčiau būtų buvę pritaikyti automatiniai stabilizatoriai. Jeigu nebūtų buvę tiek daug dėmesio skirta biudžeto deficito sumažinimui. ES valstybės narės yra E, labai ženkliai tarpusavėje priklausomos viena nuo kitos ir ekonomiškai ir finansiškai. Todėl dabar reikia koordinuoti ekonominę politiką geriau, stipriau. Pavienės valstybės narės negali išspręsti savo ekonominių sunkumų. Tačiau kita vertus, Europos lygmenių mes dar nesame visapusiškai e, įgalioti sukurti veiksmingą ekonomikos ir e, finansų politiką. Mes išgyvename pereinamąjį laikotarpį. Praeities priemonių, praeities veiksmų nebeužtenka tam, kad išspręstume dabartinės problemas ir pasirenktume ateičiai. Mes turime pereiti prie realios pinigų ir monetarinės sąjungos, ekonominės sąjungos visomis prasmėmis - bankininkystėje, biudžete, ekonominėje politikoje. Tai turi būti esminis ES strategijos elementas. Yra Labai daug kalbėta apie tai, kaip e, galėtume pasiekti geresnį ekonominę integraciją. Pavyzdžiui, buvo kalbama apie vienamuosius e, projektus, blueprints ekonomikos ir pinigų sąjungai, kuriuos parengė Europos komisija. Ir ten Europos parlamentui buvo teikiamas pagrindinis vaidmuo. Aš esu įsitikinęs, kad jūs sugebėsite nešti jums tenkančią atsakomybę ir patenkinti Europos piliečių lūkesčius. Pone Europos parlamento pirmininkė, gerbiami nariai. Europos Sąjungos sėkmė yra gyvybiškai svarbi Portugalijai, o Portugalijos sėkmė taip pat yra gyvybiškai svarbi e, Europos sėkmingai ateičiai. Portugalija gali pasikliauti Europos institucijų parama ir e, valstybėmis partnerimis. Pirmiausia, skatinant ekonomikos augimą ir kuriant darbo vietas. Galėčiau išskirti keletą svarbių sričių šiems tikslams įgyvendinti. Visų pirma, reikia pagerinti e, ekonomikos finansavimo sąlygas. Pirmiausia, turime rasti finansavimo mažoms ir vidutinėms įmonėms galimybių kad e, Europos investicijų bankas ir struktūriniai fondai galėtų suvaidinti e, esminį vaidmenį. Greta to reikia Europos centrinio banko veiksmų, kad užtikrintume, jog bus sukurta e, gera e, grinųjų pinigų srautų e, sistema visoje Europos Sąjungoje. Euro zonos atgaivinimas yra būtinas, kad užtikrintume finansų rinkų fragmentacijos pabaigą ir sukurtume suverenios skolos valstybės skolos mažinimo sistemą. Taip pat yra labai svarbu panaikinti tą perteklinę naštą, kuri atsiranda įmonėms dėl e, paskolų kaštų, ypač kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Portugalijoje. E, ši e, kreditų krizė ir labai brangios paskolos Portugalijos įmonėms pasiekė didesnį lygį negu kitose ES valstybėse narise. Dėl to nukenčia konkurencingumas ir tai turi įtakos sprendimams dėl investicijų. Be to, taip atsiranda gana pagrystas e, neteisingumo jausmas. Taip pat labai svarbu kad įmonės, kurioms e, yra svarbios koregavimo programos, galėtų pasinaudoti Europos e, paskatomis ir dalyvauti struktūrinėse reformose. Tai pagerėtų jų konkurencingumas pasaulinėse rinkose ir būtų užtikrinta, kad viešoji skola, valstybės skola būtų tvari ir subalansuota. Pavyzdžiui, jos turėtų galėti e, bent jau laikinai pasinaudoti specialiuoju režimu, kuris e, numatytų e, E, mokesčių lengvatas investicijoms e, e, einamosiomis prekėmis. Aš suprantu daugelio šio parlamento narių nepasitenkinimą Europos taryboje keliamais tikslais. Mano tikslas yra pasiekti susitarimą dėrybose su taryba kuo greičiau, nes kad Portugalija sėkmingai e, galėtų gyvuoti ir galiausiai e, vėl galėtų patekti į rinkas ir susilaukti išorės investicijų, reikia sustiprinti pasitikėjimą ir taip pritraukti investuotojus. Pirmieji žingsniai jau sėkmingai žengti. E, penkerių ir dešimties metų paskolos jau šiais metais, šių metų pradžioje buvo suteiktos, bet mes e, norime daugiau paramos iš Europos institucijų ir mūsų partnerių. Tai yra būtina. Portugalijos skolos mastas e, ir e, e, mastas yra labai didelis, todėl mums reikia pagrysto Europos centrinio banko įsikišimo dėl antrinės valstybės skolos. E, valstybių vadovai ir eurozonos vadovai 2011 m. Birž... Liepos mėnesį pasirašė deklaraciją, pagal kurią buvo prisimti tam tikrai įsipareigojimai. Spalio mėnesį ta deklaracija buvo pakartota. Ten yra sakoma, mes toliau teiksime paramą valstybėms, kurioms yra taikomos e, reformų programos, tol kol tos valstybės atgaus sąlygas patekti į rinkas. Su sąlyga, kad e, valstybės narės e, sukurtas programas deramai gyvendina. Aš manau, kad tokio įsipareigojimo paaiškinimas, išaiškinimas visiems būtų reikalingas ir taip e, turbūt mes galėtume lengviau vėl patekti į rinkas, jeigu geriau suprastume, kas čia norime pasakyti. Gerbimės pirmininkai, gerbim parlamento nariai. Europos kultūrinė tapatybė buvo sukurta jau prieš daug metų per bendrus idealus, bendras vertybės. Kuo mes skiriamės? iš to. Mes buvome ta civilizacija, kuri gynė laisvę ir demokratiją. Žmonės į Europą nori atvykti ne tik dėl ekonominių priežasčių. Europa pasaulyje yra vertinama kaip žmogiškojo orumo vieta, kaip e, žemynas, kuriame yra laisvė ir teisingumo. Laisvės ir teisingumo. Ir galime pasakyti, kad tik po antro pasaulinio karo, kuris uh, siaubingai nuniokojo visą žemyną ir atėmė milijonų žmonių gyvybės, buvo galima sukurti gilesnę sąjungą tarp skirtingų valstybių narių ir tautų. Jeigu tokios sąjungos nebūtų, iškiltų naujo konflikto, naujos tragedijos grėsmė e, ji niekad nebuvo e, visai išnykusi, turime pasakyti. ES yra taikos projektas, kaip kad neseniai pripažino Nobelio taikos premijos komitetas. ES tėvai steigėjai turėjo svajonę. Jie siekė taikos projekto, stabilumo ir gerovės projekto. Nuo to laiko praėjo daug dešimtmečių. Mes jau sukūrėme vieningą rinką, bendrą rinką, kuri dabar perina prie tikros ekonominės ir pinigų sąjungos. Mes e, ėmėmės svarbių žingsnių link politinės sąjungos. Šiandien Europa jau yra uh, kole, bendras žemynas, sukursiantis jaunų žmonių, kurie gali važiuoti iš vienos valstybės į kitą likimą. Jau e, Europos projektui egzistuojant gimė nauja karta. Jie kitokios realybės jau nebežino. Ir taikos labui mes e, turėtume sutelkti pastangas ir sukurti vieningą, stipresnę, vienalytiškesnę Europą. Dėl istorinių priežasčių mes esame E, europiečiai. Mes patys nusprendėme, kad reikia sukurti sąjungą ir didžiuojamės, kad mes turime tokią sąjungą. Pasiekti tai, ką turime šiandien, nebuvo lengva. Ir mes manome, kad jeigu mes atsisakytume Europos e, sąjungos e, idealų, siekių, mes žengtume žingsnį atgal ir mes tarsi nusikratytume atsakomybės pasiekti to, ko Europa siekia labai daug metų ekonominėje ir politinėje srityje, kad galėtume drąsiai stovėti pasaulio arenoje. Šiuo požiūriu solidarumas yra politinis e, reikalavimas ir, reikal, ir moralinis reikalavimas visoms valstybėms narėms. Tai yra principas, kuris leis apginti mūsų bendruosius interesus. Mes e, esame e, susijungia geriems ir blogiems laikams. Europos ekonominė krizė turi ir socialinę dimensiją. Tuo pat metu ji yra vertinama kaip demokratinio legitimumo krizė. Europoje yra žmonių, kurie vis labiau nusivilia savo lyderiais ir yra labai daug nerima keliančių ženklų, e, kad e, šis ES projektas nebėra toks puikus, koks jis anksčiau atrodė jis nebesusilaukia tokio entuzijazmo, e, kokio susilaukdavo anksčiau. Dėl krizės vėl iškilo nacionaliniai savanaudiški interesai. E, tokie interesai, kurie atrodė buvo pamiršti, interesai, kurie prieštarauja mūsų norui sukurti ES, kuris e, buvo puoselėjimas daugelį metų. Mes sukūrėme laisvės ir teisingumo erdvę, kuri neturi precedentų visame pasaulyje. Uh, E, tuo pat metu mes matome, kad turime milijonus bedarbių, 26 milijonus bedarbių ES, todėl reikia Europai e, bendro sprendimo. Ir tas sprendimas bus ne tik ekonominis ir finansinis. Visų pirma, mums reikia kultūrinio, socialinio ir politinio atsako, kuris tenkintų Europos žmonių teisėtus e, lūkesčius. Tai yra e, tas, tai, kas reikalinga pasitikėjimo kriziai išvengti. Ir taip mes galėtume sustiprinti demokratinių sprendimų legitimumą. 2013 metais mes pažymėjome Europos pilietybės metus. 2014 metais vyks rinkimai Europos parlamentą. Tai bus išbandymas e, piliečių e, aktyvumui. Ar mes sugebėsime mobilizuoti žmonės? Kad mes atkurtume Europos žmonių pasitikėjimą, mes negalime apsiriboti tik gražiai žodžiais ir ketinimų išdėstymais Europos piliečiai pasitikėti turi mumis, Europos institucijomis ir kad taip atsitiktų, mes turime priimti daug drąsių sprendimų, kad išspręstume tikrasias bendrasias problemas ir parodytume žmonėms, kad jų interesai ir vertybės mums rūpi labiausiai. Nebegalime daugiau švaistyti laiko. Dabar, 2013 metais, mes turime beveik šešiems milijonams jaunų bedarbių suteikti vilties – E, ir leisti pažymėti Europos pilietybės metus nuoširdžiai, kad e, jie suprastų, jog Europa gali atkurti ekonomiką. Tik tokiu būdu mes atkursime piliečių pasitikėjimą vieningos Europos projektu. Europos parlamento pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, kaip sakoma Šumano deklaracijoje, Europa nebus sukurta staiga arba pagal vieną vienintelį planą. Europa bus sukurta pagal konkrečius, per konkrečius pasiekimus, e, kurie pirmiausia turi įtvirtinti solidarumą de facto. Aš e, tikslesnės formuluotės neraščiau, apibūdindamas mūsų laukiančius iššūkius ir galimybės juos įveikti. Kalbant apie tikrą solidarumą, turime suprasti, kad dabar atėjo laikas pademonstruoti piliečiams konkrečius pasiekimus, kad Europa taptų e, ta erdve, e, kurią mes visi kartu turime kurti. Ačiū gerbiami parlamentarai. Vielen Dank, Herr, vielen Dank, Herr Dėkoju, ponė prezidentė, už jūsų išsakytus žodžius. Ponios ir ponai, norėčiau visų jūsų vardu dar kartą padėkoti ponui Kavakas Silva.